Devintas taisyklė, antra pastraipa. Iki rydienos e, vidurnakčio e, gali užginčyti e, sprendimą pradėti dėrybas. Jeigu iki minėtos datos nebus gauta jokių prieštaravimų, tai tuomet komitetai gali pradėti dėrybas. Taip pat noriu Jūs informuoti,